So once Mr. Rosati is here, we start with point. Pone Rosati atvykus, pradedame Europos semestro ekonomikos politikos koordinavimui dokumento projekto pristatymą. Kalbėsime apie 2015 metų prioritetų gyvenimą. Sorry, I... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, aš tikėjausi nevėluoti, tačiau uh, po, po, pagal darbo atvarkę turėjome pradėti šio klausimo svarstymą po 9.15, tai galvo. Tiesiog aptarėme ankstesnius darbo atvarkės klausimus per kelias sekundės, taigi taip atsitiko. Kągi, mėly kolegos, šiame pranešime kalbame apie 2015 mm, metų Europos semestrą, šį raundą. Čia yra pasiremiama keliais komisijos ir tarybos dokumentais E, pirmas, tikriausiai svarbiausias, yra komisijos rekomendacijos tarybai dėl um, rekomendacijų kiekvienai konkrečiai valstybei 2015 metų. Aišku, be to mm, dar esame pasitelkę ir kai kuriais kitais dokumentais, mano paties pranešimu um, iš šių metų pradžios dėl metinės augimo apžvalgos 2015 metų. Um, Taip pat pasirime Europos komisijos komunikatų dėl lankstumo panaudojimo, interpretuojant stabilumo ir augimo paktą. Taigi, pranešimas yra sudarytas iš keturių dalių. Pirmoje dalyje e, palaikome komisijos poziciją dėl dabartinės ES ekonominės situacijos, ypač eurozonoje. Mhm su pasitenkinimu pažymime, kad augimas po truputį atsigauna, nors kol kas jo pagrind, pamatai dar yra pakankamai trapūs, tačiau pagal komisijos pavasario prognozės augimas turėtų paspartėti kitais metais iki daugiau kaip 2 procentų ES ir 2,1 procentų eurozonoje tai tikrai sveikintini pasikeitimai, kadangi tai žymi Tikriausiai tai, kad mm, eurozona grįžta į stabilų augimo kelią pirmą kartą nuo 2009 metų. Mm Mes taip pat pritarėme ir visiškai remiame naują požiūrį, kurį patvirtino Europos komisija, suformulavusi šių metų rekomendacijas konkrečiai kiekvienai valstybei. Naujasis požiūris susideda iš to, kad dėmesys yra sutelkiamas į pačius svarbiausius prioritetus ir iššūkius rekomendacijose skirtose konkrečiai kiekvienai valstybei. Tai tikrai sveikintinas pasikeitimas, kadangi dabar valstybės narės galės realiai sutelkti dėmesį į pačius svarbiausius prioritetus. Tuo pat metu mes susirūpinimu pažymime, jog uh, įsipareigojimo mastas, ką rodo valstybės narės dėl rekomendacijų gyvendinimo, vis dar yra nepakankamas. Nepakankamai yra to ryšto gyventi tas rekomendacijas. Yra kai kurios valstybės narės, kurios yra labiau pasirengusios įgyvendinti tas rekomendacijas skirtas konkrečioms valstybėms, bet yra dar labai daug ir valstybių narių, kurios markiai atsilieka. Ta prasme, Mes tai vertiname kaip visos ekonominės valdysenos sistemos trūkumą. Mes galvojame, kad tikrai reikėtų padirbėti daugiau dėl tų priemonių, kurios leistų padaryti tas rekomendacijas, kaip tas konkrečioms valstybėms labiau privalomas. Antroje dalyje kalbama apie iššūkius, su kuriais susiduria eurozona ir Europos Sąjunga ir vėlgi uh, Mes tikrai labai laikomės komisijos pozicijos, kaip ji įvertina situaciją. Su didžiuliu susirūpinimu mes e, kalbame apie labai aukštą dar e, nedarbo lygį daugelį valstybių narių, nors situacija yra labai skirtinga tarp skirtingų valstybių narių. Mm, e, mes taip pat pažymime, sveikiname tai, kad įsigaliojo Europos strateginio investavimo fondas, planas. Mes taip pat su pastenkinimu pažymime, kad mm, pervišio deficito procedūros e, valstybių mažėja, mm, bet tų valstybių, kuriuoms dar taikoma ta procedūra, e, dėmesį atkreipiame į tai, kad reikia stiprinti savo pastangas ir gerinti savo fiskalinę poziciją. Rekomendacijos konkrečioms valstybėms rodo, kad yra daug dar didelių netolygumų, kurie stebimi e, gana nemažame skaičiuje valstybių narių. Vėlgi tie pastebėjimai. pastebėjimai mm, skatintų valstybės narės e, gerinti savo nacionalinę politiką, kad būtų galima tuos netoligumus, tuos skirtumus spręsti. Kaip sakiau, mes remiame naują komisijos požiūrį, kuris susideda ne vien tik tai iš to, kad dėmesys yra sutelkiamas į pagrindinius prioritetus, mažesnį skaičių, bet svarbesnių prioritetų, bet ir į tai, kad yra spartinamas tvarkaraštis. Ir tai atsispindi tame, kad rekomendacijos skirtos valstybėms narėms atskirai konkrečiai yra e, pateikiamas likus trims mėnesiams iki Europos semestro. Ir mes galvojame, kad tai yra labai svarbu, nes tuomet valstybėms narėms lieka pakankamai laiko, kad jos galėtų įsisavinti tas rekomendacijas ir galėtų įtraukti nacionalinės interesuotas visas šalis į šių, šių klausimų sprendimą, geriau galėtų pasirengti šalies viduje tų rekomendacijų skirtų konkrečiai valstybėje gyvenimui. 2015 metų rekomendacijos kiekvienai atskirai valstybėje yra um, suteltos į keturis prioritetus. Visų pirma, tai, kad reikia paspartinti investicijas čia tose rekomendacijose konkrečioms valstybėms narėms, taip pat ir kitose komisijos dokumentuose kalbama apie įvairias rekomendacijas e, šio klausimu. Konkrečiai, kaip galima pagerinti būtų prieigą prie finansavimo, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mm, žinote, labai svarbu didinti investavimą visoje e, Europos Sąjungoje. Antras labai svarbus prioritetas yra pagerinti verslo aplinką. Tai yra pagrindinė priemonė, kaip būtų galima paskatinti investicijas visoje Europos Sąjungoje. Ir mes akcentuojame, kad reikia tikrai geros reguliavimo bazės palankios verslui visoje Europos Sąjungoje. Tai yra nepaprastai svarbu, jeigu mes norime užsitikrinti taip pat ir Europos strateginio investavimo fondo sėkmę. Uh, Trečias prioritetas, ir tai yra pasikartojanti tema, aišku, dar kartą yra akcentuojama tai, kad būtina tęsti struktūrinės reformas, ypač e, prekių ir paslaugų rinkose, tam, kad ES ekonomika taptų konkurencingesnė. Na ir papildomai dar viena tokia svarbi sritis šiuo klausimu būtų skaitmeninė bendra, bendra skaitmininė rinka, jo sukūrimas. Toliau, kita dalis būtų užimtumo politikos prioritetai. Viena vertus galvojame apie tai, kaip sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, kur atlyginimai būtų dideli, uh, Ir tuo pačiu metu, aišku, būtina užtikrinti tai, kad socialinė situacija ES pagerėtų. Na ir galiausiai paskutinėje pranešimo dalyje pateikėme visą eilę rekomendacijų komisijai. Kaip jau minėjau, raginame valstybės narės, kuriuoms dar taikoma pervišinio deficito procedūra, pas, dėti daugiau pastangų ir savo viešo sektoriaus finansus sutvarkyti tinkamai, kad būtų laikomasi taisyklių. Ir toliau mes akcentuojame lankščios darbo rinkos vaidmenį kovojant su nedarbu, aukštu nedarbu, ypač jaunimo tarpe, e, ypač kovojant su ilgalaikiu nedarbu. Taip pat pateikėme rekomendaciją, kad būtų galima sustiprinti uh, um, tą jausmą valstybėse, kad jos yra tikrai autorės, kad jos yra pačios atsakingos už tų rekomendacijų, kurios skirtos konkrečiams valstybėms įgyvendinimą, kad jos prisijimtų tą atsakomybę. Tai yra labai svarbu, kai galvojam apie tų rekomendacijų gyveninimą, kad jis būtų vienodo intensyvumo visose valstybės narėse, kad būtų uh, pagerintas jų gyvenimas, mums reikia ir didesnio nacionalinių parlamentų įsitraukimo. Dar kartą raginame komisiją labiau supaprasinti Europos semestrą. Mes galvojame, kad nežiūrint visų tų patobulinimų, kurie padaryti šiais metais, vis dar galbūt yra pernelyg daug dokumentų, kurie m, mm, išplatinami per pirmą metų pusmetį. Tokiu būdu išauga ir našta valstybėms narėms pačioms. Tai yra ataskaitos už konkrečią valstybę, konvergencijos, stabilumo, nacionalinės programos ir taip toliau. Visa tai yra parengiama per 3-4 mėnesius ir po tiesiog labai sunku yra, kai viskas daroma taip greitai, išvengti mm, nenuseklumų, netitikimų. Taigi būtina visą sistemą supaprasinti ir, ir sutvarkyti. Uh, Taip pat mes raginame skolų lygį mažinti valstybės narėse. Mes galvojame, kad tiek viešo sektoriaus, tiek privačių skolų lygis yra per didelis. Jį reikia mažinti, jeigu norime ištikrinti augimą, nes tai yra kliūtis augimui. Ir mes taip pat remiame visą eilę rekomendacijų, kurias pateikė ataskaitoje penki vadovai. Mes galvojame, kad tai yra tikrai labai svarbus dokumentas, pradedantis diskusijas dėl struktūrinių pokyčių ekonominės valdysinos sistemoje Europoje, ko reikėtų. Tai galbūt tiek, ką norėjau Jums pasakyti. Aišku, dabar labai lauksiu kolegų pastabų ir komentarų, ypač lauksiu kitų frakcijų šešėlinių pranešėjų pastabų. Uh, Ir mm, tikrai galvoju, kad mm, dar mūsų laukia labai vaisingos diskusijos, rengiant jau galutinį projekto variantą. Dėkoju, dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams, pradėsime nuo socialdemokratų. Ponas Santai, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pono Rozatį už tai, kad jo pranešimas yra aiškus, e, puikiai sudėliotas ir kalbama apie svarbiausius dalykus. Tačiau dėje neįtraukti keletas elementų, kurie atrodė svarbus e, kitiems nariams. Ir kalbant apie konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, manome, kad tai yra svarbi priemonė siekiant, kad būtų pasiektas stabilumas ir augimas ES. Kalbant apie ekonominis e, veiklos rezultatų vertinimą, kiekvienoje valstybėje narėje labai svarbus yra konkretus rodikliai, reikia tą padėtį įvertinti ir taip, yra tam tikrų priemonių, kurias galima panaudoti e, ir manau, kad būtų jas galima panaudoti ir ekonominėje bei pinigų sąjungoje. Tačiau pasiūlytos rekomendacijos ne visada yra tobulos ir natūralu, kad komisija taip pat daro klaidų Panašu, jog laikomasi tokio supaprastinto požiūrio, jog struktūrinės reformos turi tokį mechaninį poveikį augimui ir darbo vietų kūrimui. Na ir, pažiūrėjau, jeigu visos valstybės narės e, pakeistų darbo rinką, ją patobulintų, manoma, kad tai turėtų tokį teigiamą e, efektą e, visose valstybėse narėse Manau, kad labai svarbu kalbėti apie tai, kaip būtų galima stabilizuoti ekonomikas ir skatinti augimą. Ir čia reikėtų taip pat apsvarstyti ir buvusių konkrečiam šalims skirtų rekomendacijų efektyvumą bei poveikį. Taip pat reikėtų vykdyti ir e, vertinimus po konkrečiam šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo, e, įvertinti tai, kaip tos rekomendacijos buvo įgyvendintos praeitįje. Na ir taip pat reikėtų manau, atsižvelgti į šias pastabas. Dar vienas svarbus dalykas. Neretai taikomi tokie gana um, griežti kriterijai, kalbant apie konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, nesižvelgiant į nacionalinę specifiką. Tad siekiant e, pilnos ekonominės konvergencijos sąjungoje, e, reikia nepamiršti, kad nemažai skirtumų vis dar egzistuoja, jie auga. E, ir reikia tokių priemonių, kurios atsižvelgtų tiek į nacionalinę, tiek į regioninę specifiką. Ir manau, kad niekas nenori, jog e, mūsų ekonominė ir pinigų sąjunga taptų tokia e, pereinamąją sąjungą. Na taip, yra tokių taisyklių, kurios padeda e, kai kuriams ekonomikoms, tačiau dažniausiai jos yra naudingos stiprių, stiprios ekonomikos šalims. Kalbant apie konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, manau, tai nėra vienintelė priemonės, e, kurią panaudojant būtų galima spręsti problemas. Ir susidariusi situacija Graikijoje taip pat demonstruoja, su kokiais sunkumais galime susidurti. Reikia atsižvelgti tos ekonominius skirtumus, tam skirti didžiausią prioritetą, priešingų atveju neišvengsime esančių problemų. Ačiū labai ponui Santui. Dabar EKR vardu pasisakys ponas Koso. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbimieji, aš manau, kad šitas projektas eina tinkama linkme ir turiu pasakyti, kad mes remiame daugumą nuostatų, kurią šiandien pristatė ponas pranešėjas. Tačiau turime keletą pastabų, kurias norėčiau atkreipti dėmesį e, kai kalbam apie šį semestrą ir kai dirbame ties projektu. Būtent ketvirtame punkte aš nesutinku su pranešėju, jeigu kalbėsim apie konkrečiom šalim skirtas rekomendacijas. Ir aš nesu įsitikinęs, ar turėtų būti privalomas tos nuostatos. Aišku, tai turėtų būti paskatinimas valstybėms vykdyti atitinkamas reformas šalies mastu. Toliau penktasis punktas. Man atrodo, kad jeigu kalbėsim apie eurozoną, tai valstybės eurozonoje esančios kalba apie heterogeninę problemą. Aš nežinau, ar ką čia pranešėjas turėjo omenyje. Tai manau, kad galbūt galėtume šitą punktą šiek tiek papildyti ir patikstinti. Toliau 15 punktas. Teoriškai aš sutinku, kad lankščios darbo rinkos turi teigiamas pasiekmes, tačiau aš turiu pabrėžti ir tai, kad kartais yra tuo piknaudžiaujame ir kai kurių valstybių darbo rinkoje yra tikrai piknaučiaujami, darbdaviai piknaučiauja, iš pabrėžių, kad tai nėra būtina sąlyga ir taip pat yra trikštinė situacija, kai ir darbuotojai piknaučiauja padėtimi. Ir tada tai kenkia konkurencingumui darbo rinkoje. Ir mano paskutinė pas, pastaba, tai dėl septinto punkto, jeigu pamit, pam, FC Aš sutinku, kad reikia pabrėžti, jog reikėtų šiek tiek palaukti. Ir aš manau, kad reikia visas programas vertinti atskirai. Manau, kad čia daug diskusijų reikėtų ap, aptarti apie kiekvieną iš šalį reikalingas rekomendacijas. Čia yra tokia nedidelė pastaba. Daugiau pastabų kol kas neturiu pranešimas man tikrai labai patinka ir sveikinu kolegą pranešėjai atlikus puikų darbą. Dėkui uždėmesi. Thank you very much indeed, Mr. Oso. Ačiū labai, ponė Oso. Dabar Alde vardu pasakys ponas Tavar. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi galėdamas vėl visus matyti po vasaros atostogų. Na ir štai diskusijos dėl Europos semestro ir tai atrodo tarsi tam tikras dėžavų. Tačiau prieš paaiškindamas, ką turiu omenyje, norėčiau pasakyti mm, štai ką. Visų pirma, ačiū pranešėjai už pranešimo projektą. Man atrodo, kad teisingų kampų pažvelgta į šią problemą ir iškeliami svarbiausi klausimai bei elementai. Be abejo, būtų galima dar poroje vietų tekstą patobulinti, pateiksiu pasiūlymus dėl pakeitimų ir nesu visiškai įtikintas to konkrečiai šalis skirtų rekomendacijų koordinavimo. Nežinau, ar tai galima naudoti kaip kažkokią tai prevencinę priemonę. Panašu, kad m, mm, tikrai tai neprideda skaidrumo, kalbant apie šį tokį sudėtingą ir gana neskaidrų procesą. Ir kalbant apie semestrą, apie jo patobulinimą, manau, visų pirma reikėtų užtikrinti, kad skaidrumas būtų didinimas. Nu, kalbant apie tą prevencinę priemonę, sudėtinga suprasti, e, kokia metodologija būtų taikoma ir kas už to slypi. Tad tai reikėtų patikslinti ir be abejo paviešinti visiems suprantama kalba, kad tai būtų išdėstyta taip pat būtų gerai. Kalbant apie tą ekonominę analizę, kurią atlieka komisija, Būtent ta analizė yra pagristi komisijos sprendimai ir man atrodo, kad tai taip pat turėtų būti paviešinta informacija, kad aiškiai žinotume, kas vyksta už uždarų durų. Bet to nesu visiškai tikras dėl to, kaip reikėtų reaguoti į 13 dalį. Ar pranešėjas turi omenyje, kad tas automatinis stabilizavimas atliktų visą darbą, ar čia tiesiog yra raginama vykdyti tokią aktyvę fiskalinę politiką. Man atrodo, labai čia tokia teorinė citata paimta e, e, iš kažkokių senų leidinių ir tai tikrai jau nebėra aktualu šio laikinėme pasaulyje. Na, o kalbant apie tą dėžavų, kurį minėjau, paskutinį kartą, kai patvirtinome pranešimą dėl konkrečiais šaliai skirtų rekomendacijų, mes įvertiname e, tų rekomendacijų gyvendinimo istoriją ir išsiaiškinome, kad tik apie 9 procentus tokių konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų yra įgyvendinama. Na ir turbūt atrodytų, kad blogiau jau būti ir neįmanoma, tačiau dabar tas skaičius jau yra sumažėjęs iki 7 procentų. Na ir tikrai prastokie rezultatai. Galbūt, jeigu čia turėtume komisijos atstovą, e, jis galėtų paaiškinti, ar mano turimi skaičiai yra teisingi e, ar ne. Ir galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl rekomendacijų gyvendinimo uh, procentas yra toks itin žemas ir ką ketinama su tuo daryti, kad situacija pagerėtų. Bet kuriuo atveju, kalbant apie šį pranešimą, nekantrauju dirbti kartu su pranešėju ir toliau. Džiaugiuosi, kad jis e, berožinių akinių žvelgia į šį klausimą ir net neabejoju, kad pasieksime gerų rezultatų. Ačiū labai. Ponui Torvaldui, dabar GUE frakcijos atstovė. Pone Marija, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Atleiskite, kad šiek tiek pavėlavau. Negalėjau išklausyti pranešėjo įžanginio pristatymo, tačiau atsižvelgiant į visą pranešimą, Galbūt mano perspektyva yra šiek tiek kitokia, tačiau galiu pritarti tam, ką sakė prieš mane pasisakė kalbėtojai, kalbėję apie dežavų. Jeigu palygintume šį pranešimą su ankstesniais pranešimais, panašu, kad E, pranešime taip pat vadovaujamasi tais pačiais neįtin sėkmingais receptais. Tačiau be abejo bandoma žengti ir kažkokiu tai papildomų žingsnių. Vis dėlto nemanau, kad bus išspręstos esminės problemos susijusios su Europos semestru. Be abejo reikia e, gerinti stebėseną valstybėse narėse, užtikrinti, kad jos įgyvendintų struktūrinės reformas. Tačiau reikia ir tam tikro autonomijos lygio ir užtikrinti, kad nacionaliniai parlamentai laikytųsi nustatytų reikalavimų. Bet to atrodo, kad pranešime atveriamos e, duris didinti palūkanų normas ir to aš tikrai nesuprantu. Jau ilgai apie tai kalbėjome, tačiau man atrodo, kad atveriame duris e, tokiam pavojingam fenomenui, e, kuris galėtų dar labiau pagilinti krizę. Na ir be abejo, galėčiau aptarnėti pranešimą pastraipsniui, tačiau Dabar to nedarysiu, manau, reikėtų kalbėti galbūt apie esminius dalykus. Ir turiu pasakyti, kad yra tam tikrų makroekonominių iššūkių ir netitikimų ES vieningos valiutos teritorijoje. Tačiau reikia nepamiršti ir valstybinės bei išorinės skolos, kuri yra skirtinga kiekvienoje valstybėje narėje. Įtaka viskam daro ir didelis nedarbo lygis, kiti socialiniai skirtumai. Dabar kalbant apie biudžeto konsolidavimą. Čia daugiausia kalbama apie jau egzistuojantį stabilumo ir augimo modelio išlaikymą, tačiau nepripažįstama, kad griežtos taupimo priemonės yra viena iš priežasčių, kodėl dar labiau įsiskolinama tose šalise, kuriuose tos priemonės taikomos. Taip pat yra kalbama apie tai, kad reikėtų pagerinti galimybę investuoti, tačiau nekalbama apie tai, kur tos investicijos daromos. Na ir investicijos padidėja, to, todėl kad kaip tik yra šiek tiek sušvelninamos tos taupimo priemonės. Na ir kaip minėjau, pastraipsnių iš šios, šio pranešimo neaptarinėsiu, tačiau norėčiau pasakyti dar kai ką. Tie nedideli e, e, pagerėjimai, kuriuos stebėjome, taip yra susijęs su investicijomis, su viešosiamis investicijomis, tačiau gaila, kad apie tai nėra kalbama į pranešime ir susikoncentravimas ties tomis praeities klaidomis, kurios jau buvo padarytos, tikrai nėra geriausias pasirinkimas. Manau, kad nereikėtų kartoti tų pačių klaidų. Taip pat reikia didinti demokratinį atskaitomybę, nes jeigu to nebus, dar labiau padidės tie sunkumai, su kuriais susidurėme. Na ir gana kritiška mano pozicija, kalbant apie šį pranešimą, tačiau be abejo teiksime pasiūlymus dėl pakeitimų. Ir kalbant apie tas politinės linijas, kurias giname, galbūt jos ne visai atitinka tai, kas surašyta šiame pranešime, tačiau jis svarbus. Mes aktyviai dalyvausime diskusijose ir mes manome, jog labai svarbu pateikti ir alternatyvių sprendimų kurie galbūt ne visai atitiks pranešėjo pateiktus pasiūlymus. Na ir pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kaip išspręsti šią krizę, didinant užimtumą, skatinant nacionalinių ekonomikų augimą ir taip toliau. Dėkoju, Marisa. Dabar žaliųjų frakcijos vardu, panas Forteso, prašau. Eh, Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jo atliktą darbą. Mes manome, kad tai yra geras dokumentas. Tik tai vienas klausimas, kuris iškyla, skaitant šitą pranešimą, tai visų pirma yra tai, kad, na, manau, reikia pažiūrėti į tai, kas atsitiko per vasarą. Atsižvelgiant į pastarosijo metų įvykius, tai neišvengiama, kad mes darysime nuorodą į tai, kas įvyko Kinijoje ir Kinijos poveikį Europos ekonomikai. Reikėtų pažiūrėti į verslo aplinką ir prekybos balansą ir kaip tai paveiks įvykiai Kinijoje. Manau, kad tai yra būtina nuoroda ir mes negalim jos nepadaryti. Taip pat pranešėjas daro nuorodas į, ne, į užimtumą ir su nedarbą susijusius sunkumus eurozonoje. Manau, kad mūsų frakcija pateiks keletą pastabų ir pakeitimų pasiūlymų, siekiant nurodyti, kokią užimtumo aplinką mes norėtume sukurti, kad išspręstume kiekvienai šaliai būdingas problemas ir pagerintume darbo kokybę. Mes norėtume pažiūrėti į tai, kokį poveikį turi daromas priemonės mūsų šalių ekonomikoms. E, dabar Europos ekonomikos Amerikoje būdinga laikinas darbo sutartis, nepilna darbo diena, dirbantys žmonės. Taip pat 15 punkte yra minima minimas problemas, kuris, su kuriuom dabar susidurėme, tai yra minim, per nedik didelių minimalų darbų užmokesčio lygių ir manau, kad tai turėtų būti pabrėžta ir m, tikiuosi, kad mes mus parems ir kitos frakcijos, todėl šitą e, punktą šiek tiek reikėtų pakeisti. Ir Taip pat pokalbam apie stabilumo augimo paktą ir susijusiais sunkumais. Na, bet reikia daugiausiai dėmesio skirti investicijoms ir kalbėti šiek tiek daugiau negu pranešime yra minimo. Ir reikėtų suderinti su vieninga rinka. Čia tikrai reikėtų platesnių diskusijų ir mes ateityje turėtume prie to grįžti. Tai reikėtų aptarti rinkas Europoje. O kitas dalykas, pranešėjas ypač daro nuorodą į 20, horizontas 2020 programą ir pranešimus apie kiekvieną šalį. Ir manau, kad šita konkreti nuoroda turėtų būti išbraukta, ypač jeigu kalbėsim apie pakeitimus Europose, nes semestre. Reikėtų įtraukti ir energetikos sąjungą ir visus kitus pokyčius, nes nurodas turėtų būti kaip įmanoma išsamesnės. Taigi čia mes pateiksim dar tokių pakeitimų pas, pasiūlymų. Aš sutinku su daugeliu pastabų, kurios jau buvo išsakytos dėl viso proceso demokratinės peržiūros. Ir manau, kad yra vienas elementas, kurio negalime nepaisyti. Tai yra tai, kad socialiniai indikatoriai vaidina labai silpną vaidmenį. Kaip, kaip, kaip tokie, tai nėra aiškus kriterijus, nes e, apie sąjungas reikėtų kalbėti europinių lygmenių ir turėtų būti pateiktas konkrečios rekomendacijos. Ir mokio e, e, subjektų tai turėtų būti pabrėžti ir taip pat reikėtų įtraukti ir parlamentą į demokratijos procesą. Taigi mes tikrai pateiksim daug pasiūlymų, kad susipirtume šį dokumentų projektą. Ir toliau, vidiniai prekybos balansai. Per šią vasarą mes matėme, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra rekordiniai prekybos lygiai, o kai kur yra dideli kritimai, tai yra didžiulis disbalansas, reikėtų jį spręsti. Toliau skolų klausimas, pranešėjas trumpai paminėjo penktame punkte, per ateinančius keletą mėnesių mes tikimės, kad bus pertvarkyta Graikijos skola ir prie jos darbus grįžtame, reikia užtikrinti, kad Europa turėtų priemonių spręsti tokiems klausimams ir yra skolų politika, kurią reikia paminėti. Ir galiausiai noriu paminėti štai ką. Piliečių laisvių ir moterų teisų komitete peržymim pranešimo projektai, kuriuose kalbama apie, apie tai, kad lyčių perspektyva turėtų būti tinkamai traukta į tą dokumentą. Ir šiame pranešime ir Europos semestre tai nėra pakankamai gerai atspindėta. Manau, kad moterų e, komitetas tai aptarinėja, bet tiki e, eiti dar toliau. Ir mes dar neaptarėme, kokį poveikį turės reformos moterų klausimas ar balčių klausimams. Tai, pavyzdžiui, pokyčiai darbo rinkoje. Mano šalyje, Ispanijoje, pavyzdžiui, yra labai neigiamas poveikis, kalbant apie lyčių lygybę, tai reikėtų įvertinti. Taigi, kaip sakiau, mes pateiksime savo pakeitimų pasiūlymus. Labai ačiū, Nestai. O dabar ECD grupės frakcijos atstovas panas Valė. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už tai, kad jis mums pristatė savo tekstą. Dėkuoju šešėlinės pranešėjams už jų indėlį. Kaip ir ankstesni pranešimai, e, mano frakcija ne visai sutinka su ta bendraja linija. Ir ypač kurie punktai, kurias paminėjo šešėliniai pranešėjai. Norėčiau peržiūrėti šitos kritinius klausimus ir mes pateiksime dėl jų pakeitimų pasiūlymus. Vienas dalykas susijęs su komisijos strategija, kur augimas turėtų remtis struktūrinėmis reformomis, privačiomis investicijomis ir taip toliau. Kaip tai turėtų skatinti augimą, o mūsų patirtis jau rodo, kad pasaulis eina visiškai kita, kita kryptimi ir kad šita politika yra neproduktyvi ir tiesiog blogina padėtį. Rekomendacijos kiekvienai šaliai, socialinė atskirtis, didėjantį neligybę, kokybiniai kriterijai. Na, aš manau, kad čia yra absurdiški dalykai ir tie aritmetiniai tikslai nurodyti biudžete. Ar reikia pataisyti mikroekonominį disbalansą? Čia reikėtų pradėti kadangi viešieji finansai čia yra įtraukti, bet yra ir makroekonominiai skirtumai. Čia būtent yra pagrindinis sunkumų mm, stimulas eurozonoje. Toliau, e, jeigu žiūrėsim į šalis, kuriuose yra didelis deficitas ir, pavyzdžiui, kur yra didelis perviršis, kaip e, Vokietija arba Niderlandai, toliau dėl e, lankstumo, kaip pranešėjas minėjo, mes džiaugiamės, kad tai yra paminėta lankstumo ribos numatytos e, egzistuojančiose teisės aktuose yra nepakankamos ir nepateikia pakankamai priemonių valstybėms narėms kovoti su antiseksinė politika. Lankstumo uh, rinkoje pozityvus vainų ir siekiant užtikrinti užimtumą, tai vėlgi tai reikėtų į tai žiūrėti kontekste ir nepamirškime, kad didėja nedarbas ir mažėja e, dar užimtumo kokybė. O kalbam apie darbo rinkos e, liberalizavimą. Tai čia yra visai eilė nusiskundimų, bet manau, kad mes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 ponas Anemans. Mes aptarėme pinigus Europos ekonomiką ir labai dažnai, kaip atsitinka, kad yra daug melo atvejų, daug didelių melų, melgyšių ir mažų melgyšių, ypač statistikoje pranešėjas kalba apie viltį teikiančius signalus, apie biudžetą, kurie, kurie gerėja ir kalba apie 2 procentus BVP ir Aš manau, kad ir vienas dalykas, tačiau augimo skaičiai, manau, kad neina ta kryptimi ir nėra tokie padrasnantis, kaip norima pasakyti. Yra tokių netinkamų dalykų, ypač kalbant apie Belgiją ir laikinas atsigavimas Belgijoje vyko dėl kitų E, faktorių, pavyzdžiui, dėl naftos kainų keitimo, manau, kad problema išlieka ir problema yra investicijų stoka. E, taip pat e, skola labai smarkiai auga. Tai yra dėl to, kad trūksta pasitikėjimo, verslo pasitikėjimo. Ir komisija taip pat pateikė savo kritiką ir manau, kad tai liečia ir ateitį. Na, problema yra tai, kad mes tada nu padaryti neįmanoma. Mes kalbam apie plačią vienybę, kuri pasaulyje neegzistuoja. Skirtumai tarp Šiaurės ir Pietų Europos Sąjungoje išlieka, didžiuliai skirtumai išlieka ir manome, kad tai yra tiesiog federalinės misijos dalis. Mes negalim kalbėti apie vieningą ūkį, mes reikėtume, turėtume kalbėti apie federalinį bendradarbiavimą, kad galėtume sustiprinti individualias ekonomikas ir jomis pasiremti. Dėkuoju ponė Animans ir atsiprašau, kad mes jūs praleidome, o dabar e, gali pasisakyti visi norintys. Taigi ponas Marijas ir ponas Heis, paprašė žodžio ir dabar prašome žodis jums, ponas Marija, ponė Marijas, žodis jums. Dėkuoju pirmininkė, iš tikrųjų pranešimas yra labai svarbus ir norėčiau padėkoti pranešėjai už prezentaciją, jis pateikė e, labai visai svarbių klausimų, tai yra galimybė aptarti esminės klausimus. Visų pirma, trečias ir ketvirtas pranešimo punktai nurodo tai, kaip šiuo, šis konkretus semestras galėtų veikti, bet reikia suprasti, kad mes kalbam apie finansų politiką, pinigų politiką ir kaip ES turi ribotą atsakomybę. Mes kalbam ne vien tik tai apie šimtinę atsakomybę, bet atsakomybė turi tenka valstybėms narėms. Ir tai, kas, kad minima komisija, tai yra tiesiog nebūtin. Toliau yra parengtas modelis, tai yra biurokratinis modelis, prievartos modelis. Ir tai ne iš viršaus, ja, pačio net prikščiai. Ir taip pažeidžia nacionalinių parlamentų galės, bet vėlgi čia reikia suprasti, kad tai valstybės narės, nacionaliniai parlamentai turėtų spręsti ir mes, parlamento nariai ir komisija, mes turėtume prisidėti savo diskusijomis tam, kad paskatintume valstybių ekonominį augimą. Taigi čia turėtų labai aiškiai struktūru, struktūruoti šitą dialogą. Ir daugiau galių reikėtų skirti nacionaliniams parlamentams. Manau, kad čia reikėtų aptarti kartu su nacionaliniais parlamentais, kad galėtume eiti į priekį pozityviai kad mūsų pagalba, papildoma pagalba būtų teigiama. Toliau reikėtų peržiūrėti pateikimus pasiūlymus ir kokie bus rezultatai, nes mes kalbam apie tai, kokias rekomendacijas yra įgyvendintos ar ne, bet mes nekalbam apie pasiekmes, apie rezultatus. Taigi rezultatai dėja yra neigiami, neigiami kalbant apie valstybių narių ekonominį augimą. Taigi komitetas ir manau, kad dauguma čia ir parlamente skatina tą žlugusi modelį, bet nekalba apie, apie valstybės skolą ir kalba apie politiką, kurios iš tikrųjų skaldo darbo rinką, mažina darbo užmokestį, bet mes priešingai mes turėtume pabrėžti technologijas, tyrimus, vystimo galimybės, kaip vystyti Europos ekonomiką. Mes turėtume įti kitą kryptimį, mes negalime paversti Europos ekonomiką į Kinijos ekonomiką. Toliau, nedarbas. Pateikta visai lė pasiūlymų, o kokius rezultatas matėme. Didžiulis nedarbas, ypač tarp jaunimo, Ispanija, Graikija, turim pavyzdžių Graikijoje, visiškas žlugimas, visiška nesėkmė. Ir tai yra nesenų diskusijų rezultatas, per ką diskutavom per praėjusį semestrą, bet tai buvo žlugimas, nors ES pateikė 240 milijonų kaip pas, paskolų. Paskolų, o koks rezultatas? Yra 1,4 milijono ne, darbo neturinčių žmonių ir daugybė gyvena skurde. Taigi ir MNS, ir, ir trejas suprato, kad buvo nesėkmė, tai reikia keisti. Taigi e, reikia eiti visiškai kitą kryptimį, tačiau naujasis tai memorandumas, kuris buvo gyventintas ir Graikijai jam priturė peržiūrėti naują situaciją, bet vėlgi bus neigiamas pasiekmes. Jeigu politika yra koncentruota į mokesčius, nekalbam apie kovą su nedarbu, bet reikėtų kalbėti apie situaciją Europoje. Ir dar porą trumpų pastabėlių - skola. Pirmiausia, paminėta iš tikrųjų penktam, keturioliktam, aštuonioliktam punkte, bet nėra pasiūlymų. O pasiūlymas, kaip pertvarkyti rezultatą, bet reikėtų kalbėti apie solos, skolos sumažinimą, pašalinimą. Taigi tai, ką sakė ponia Merkel apie Graikiją, tai paprasčiausiai ji teigia, kad tai, kas yra ne, ne, nepritaikoma, kaip saldaniukas, ne, tai jos pasiūlymas nėra sprendimas ir taip pat nėra sprendimas ir kitoms šalims. Jeigu šitų klausimų neaptarsim, tai neturėsim teigiamų rezultatų ir ES ekonomika neauks. O dabar panas Hais. Uh, thank you indeed, uh, Chairperson. I want to begin by congratulating my colleague, Mr. Azadi. Ačiū, pirmininkė, noriu pa, uh, pasveikinti kolegą Rozatį su puikiu pranešimu. Man atrodo, jis apžvelgia visus svarbiausius klausimus um, iš semestro savo pranešime ir, man atrodo, Europos parlamentas ir šis komitetas turi suprasti, kad Europos semestras yra labai svarbi priemonė reformoms mūsų valstybės analise ir turi paremti e, šį procesą. Aš esu iš nedidelės valstybės, kuri vis tik tai pergyveno milžinišką finansinę krizę, e, tai aš norėčiau išsakyti tokią pastabą. E, Mes pergyvenome tą krizę ir sėkmingai ją įveikėme Airijoje visus ir deficitą ir atstatėme augimo lygį ir užimtumo lygį. Taigi reikia pasakyti, kad Airijos ekonomikos visas struktūrinis reformavimas lėmė spartų augimą. Ir manau, kad ir kitoms valstybėms, kurios mm, susidūrė su tokiais netolygumais per trumpą laiką, tikrai turėjo žengti tuo keliu ir net nematysime užimtumo atsigavimo, jei nebus radikalių struktūrinio formų visoje visuomenėje. Aš manau, kad šios konkrečios rekomendacijos irgi yra labai svarbi dalis ir reikia tai vertinti kaip Europos semestro neatskiriamą dalį, nes spaudimas yra visiškai teisingai daromas politikos kuriems mūsų valstybės analise, kad jie parengtų tinkamą politiką, atitinkamą politikos paketą. Ypač galvočiau apie tas valstybės, kurios pergyveno milžinišką šoką. Mm, man atrodo, kad tikrai e, mūsų patirtis yra labai svarbi, galvojant apie mūsų šalių e, vidaus situacijos apžvalgą. Reikia atidesnės peržiūros ir įvertinimo e, pasiremiant tuo ir mes Airija mes ant antrais metais dalyvavome semestre, e, įveikę 2013 metais e, programą visą, Ir aš žinau, kad e, tos diskusijos vyko ir pas mus namuose dėl rekomendacijų, dėl e, sveikatos priežiūros, e, dėl visų paskolų, ipotekinių paskolų, blogų paskolų ir kitų sričių. Ir Airijos vyriausybė, kaip ir kitos vyriausybės, tengiasi dirbti tais klausimais. Ir kaip aš jau sakiau, tikrai matome ženklų pagerėjimą būtent dėl tų struktūrinių reformų, kurios buvo Airijos vyriausybės įgyvendinti įgyvendintos. Aš labai sveikinu pono Rozatį um, pastabas pranešime dėl um, šių metų semestro pakeitimų. Labai svarbu, kad um, rekomendacijos yra skelbiamos trimis mėnesiais anksčiau šiais metais. Aš noriu pono Marijos pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra lemiamas momentas, kai nacionaliniai parlamentai aptarė, aptarė tas rekomendacijas konkrečiai skirtas valstybėms narėms ir manau, kad ir Europos parlamentas turi labiau įsitraukti tas diskusijas. Mm, būtent tuo momentu turi įvykti diskusijos diskusijos, o ne po to, jau vėliau. Man atrodo, kad iš tikrųjų tie trys papildomi mėnesiai, kuomet yra anksčiau paskelbiamos tos rekomendacijos, tikrai yra labai svarbus ir tai tikrai bus labai naudinga mūsų diskusijams. Dabar, pirmininkė, dėl investicijų visiškai pritariu kolegoms pastaboms tose valstybėse, kurios įgyvenino reformų programą, kaip kas mano, pavyzdžiui, nuo 20-25 procentų sumažėjo privataus sektoriaus investicijas per tą laiką. Taigi aš manau, kad tai yra ir pap papildoma našta ES, nes jie turi padėti tom šalims, kurios pergyveno tą programą Airija, Portugalija, mm, Graikija, kitos valstybės, kur privataus sektoriaus investicijos taip smarkiai sumažėjo. Reikia skatinti investicijas tose valstybės narėse ir tai daryti um, labiau o, tikslingai, kryptingai orientuoti toliau. ES biudžetą reikia panaudoti, skatinant valstybės narės, kad jos labiau investuotų į struktūrinės reformas. Nes jeigu bandote pakeisti tai, kaip, pavyzdžiui, darbo rinko visą organizuoti, jeigu norite kažką tai pakeisti, tai aišku, kad iš pradžių tas procesas kainuoja. Ir panašiai, pavyzdžiui, išsakė tą pastabą, kad reikia panaudoti ES biudžetą kaip priemonę paskatinti valstybės narės labiau įgyveninti tas rekomendacijas skirtas konkrečioms valstybėms. Na ir galiausiai kolegos kalbėjo apie įvairius netikrumus, įvai, visas problemas per vasarą, ką matėme dėl Kinijos ir panašiai. E, tikrai e, Kinijos pavyzdys mums aiškiai rodo, kad privalome mes visi pasirūpinti, kad kuo galima greičiau būtų gyvenintos rekomendacijos e, skirtos konkrečios valstybės, kad struktūrinio reformų procesas, visos korekcijos būtų gyvenintos kaip galima greičiau. Tai yra lemiamas aspektas, jeigu norime užtikrinti, kad užimtumas auktų mūsų 28 valstybėse nese. Ačiū, pana Heis. O dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjai, pana Rosatį. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėlėms pranešėjams iš kitų politinių frakcijų už jų išsakytas pastabas, komentarus. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Visi jūsų balsai, man atrodo, yra labai svarbus indėlis į tolesnės diskusijas dėl šio pranešimo. Kaip kai kurie kolegos sakė, man irgi susidaro tas įspūdis, kad viskas jau tarsi matyta, tarsi yra tas dėžavių. Ir yra tarsi kai kas aptariama taip pat kaip ir ankstesnėse diskusijose, pavyzdžiui, dėl um, metinės saugimo apžvalgos, tos diskusijos įvyko kiek anksčiau šiais metais. Uh, aišku, aš mm, nesileisiu dabar į detalės diskusijas dėl uh, griežto taupimo politikos poveikio visai recesijai, visam ekonominiam nuosmukiu, struktūrinių reformų svarbos ir taip toliau. Aš manau, kad galime palikti tas diskusijas mūsų dvišaliam bendravimui, mes galime taip pat apie tai pakalbėti ir jau kai apie galustinį projektą kalbėsime, bet aš gal aptarčiau du, tris labai konkrečius klausimus, kurie buvo iškelti šiose diskusijose. Uh, tiems, kas galvojate, kad nepakankamai dėmesio yra skirta nedarbo klausimui, užimtumo klausimui, aš noriu pasakyti, kad nedarbo klausimas bent dviejose ar trijose dalyse pranešimo yra minimas. Prašau turėti omenyje, kad aišku, šio pranešimo dydį riboja mūsų darbo tvarkos taisyklės. Jis negali būti daugiau nei 4000 ženklų. Tai žinoma, reikia didvyriškų pastangų apkarpant tekstą, tikrai jį išdėstant labai glaustai, sintetiškai, taigi ne visuomet įmanoma aptarti klausimus tiek išsamei, kiek kolegos galbūt norėtų, kad, kad tie klausimai būtų plačiau aptarti nei kiti. Uh, Taip pat ir tie, tas pasikartojantis klausimas tai yra investicijų santykis su biudžeto karpimu. Man atrodo, pratešime mes aiškiai pasakėme, kad jeigu valstybė norėtų, turi pakankamai finansinės erdvės, ji turi remti investicijas, tiek viešojo sektoriaus, tiek privataus sektoriaus investicijas. Ji turi panaudoti tą erdvę, kad stimuliuotų ekonomiką. Tai yra visiškai aišku. Uh, Tačiau ne visose valstybėse narėse ta situacija yra tokia. Kai kuriuose valstybėse narėse situacija yra nepaprastai įtempta, yra viešojo sektoriaus skolos nepaprastai didelės. Tai į tai irgi būtina atsižvelgti. Dabar vėlgi, aišku, Graikijos klausimas yra atskiras klausimas ne, nepradėsiu labai ilgų diskusijų tuo klausimu, tiesiog aš manau, kad tai nėra tinkamas momentas dabar tai daryti, bet apibendrindamas noriu dar kartą padėkoti pad, visiems, kas dalyvavote diskusijose. Noriu pasakyti, kad esu pasirengęs bendradarbiauti su kolegomis, šešėliniais pranešėjais, kad būtų galima patobulinti šį pranešimą kad būtų galima parengti tokį dokumentą, kuris geriausiai atspindėtų visų frakcijų poziciją tiek politiškai vertinant, tiek dėl turinio. Labai ačiū ponui Rozatį. Dabar reikėtų pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tačiau mūsų pranešėjo Ne, prieš tai atsiprašau, dar noriu priminti, kad šiam pranešimui mm, pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 9 diena, o pakeitimai bus svarstomi spalio 13 dieną. Balsavimas komitete irgi įvyks tą pačią dieną ir galiausiai balsavimas plenarnėje sesijoje įvyks per spalio antrąją sesiją. O dabar turėtume perėti prie kito darbo atvarkės punkto balsavimą. Panas Galtieri turėtų pirmininkauti balsavimui, taigi lukterkime keletą minučių, pamatysime tada, ar panas Galtieri ateina ar ne ir tada žinosime, ką toliau daryti. Before the votes we have one point, but here... Prieš balsavimą turime dar vieną punktą, bet... Ah, sorry. So before the vote we have the... Prieš balsavimą mes turime aptarti tuos pakeitimus, uh, pakeitimus dėl to pranešimo, dėl kurio mes mm, balsuosime. Atsiprašau, teisingai padariau klaidą. Taigi, um, Europos Sąjungos bendrasis biudžetas 2016 tiems finansiniams metams visi skyrė. Atsiprašau, padariau klaidą, taip dabar įsvarstysime. Labai ačiū, Pablo. Norėčiau padėkoti šešėliams pranešėjams, e, visiems iš Akon komiteto, kas pateikėte daugybę pakeitimų. Tikrai labai puikiai bendradarbiavome, puikiai dirbome rengiant pakeitimus. Aišku, tai buvo vasara, bet tikrai viskas vyko labai sėkmingai. Mm, taigi pakeitimai, kuriuos jūs turite prieš akis Man atrodo, leidžia pasakyti, kad turime dabar gerą 2016 metų biudžetą, sutelkėme dėmesį investicijas, saugimą, konkurencingumą, kompromise yra aiškiai kalbama apie EFSI, strateginio investavimo fondą, toliau BCD, E, kompromisiniai pakeitimai puikus dėl. Uh, priežiūros tarnybos finansavimo ir darbuotojų personalo uh, Aišku, viskas yra sėtina su jų mm, įgaliojimais. Ir sustelksiu dėmesį gal į tris dalykus, kas, kas yra skiri dalykai, priežos, institucijos kompromisai. Mm, čia reikia pasakyti, kas buvo labai svarbu socialdemokratam. Tikrai sulaukime plataus palaikymo diskusijose Su priežos institucijomis mes kalbėjome apie personalo didinimą, apie biudžetą. Iš tikrųjų, e, tai buvo labai opios diskusijos e, su APF. E um, Ir tų priežiūros institucijų vadovai pasakė, kad net jeigu bus e, padidintas personalo skaičius, kiek numatyta, jie nesugebės net bazinių funkcijų vykdyti, kas yra apibriešta jų įgaliojimuose, nes jų ištekliai yra visiškai nepate, nepakankami. 2016 metais tikrai būtina Mm, skubiai pakeisti šių institucijų situaciją, pakoreguoti, kad jie galėtų tinkamai dirbti. Taigi mm, ir, ir, ir komisijos tarnybose bendrai reikia peržiūrėti personalo visus prioritetus. Tai mes pasisakome už siūlomą 4 procentų padidinimą personalo. Mm. Ir visi, kas dirbote su specialiuoju taksė komitetu dėl mokesinių nutarčių. Žinote, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, McDonald's moka nedidelį, nedidelę dalį savo pajamų tik tai mokesčiams. Ir iš tikrųjų, jeigu kom, norime, kad komisija dirbtų kaip tikras policininkas, kad tikrai atliktų reikalingą darbą pagal šios lasmus būtina sustiprinti jų tarnybas, kad prieš tuos uh, mm, prieš tas stambiasias kompanijas jie sugebėtų atsilaikyti, taigi personalo skaičių būtinai reikia didinti. Komisija juk yra sutarčių sergėtoja ir ypač mokesčių srityje būtina labai aktyviai dirbti ir neteisėtą mokestinę praktiką pažaboti. Na ir galiausiai mm, komisijos pasiūlyme yra mm, pasiūlymas ir fiskalis 2020 metams padidinti finansavimą, tai yra programas, kuris skirta pagerinti bendarbiavimą tarp nacionalinių mokesnių tarnybų. 5 milijonai taryba numatė sumažinti tą sumą. Aš džiaugiuosi, kad mes sugebėjome surasti kompromisą. Tai aišku yra tik minimumas, mes atstatome komisijos pirminį uh, tą mąstymą. Mm, bendarbiavimas, e, nors ir egzistuoja, jis nėra pakankamai geras tarp valstybių narių mokestinių institucijų. Ir aišku, kad tuomet tos stambėsios tarptautinės kompanijos gali išsisukti, e, jos sugeba mm, išvengti mokesčių mokėjimo. Ir e, didelė dalimi, aišku, tai nulėmė uh, keitimosi informacija trūkumai, nepakankamai gerai veikiančios sistemos ir fiskalis galėtų mums padėti išspręsti klausimus šioje srityje. Šešiliniai pranešėjai, um, EPP visų pirma, panas Razatė. Chairman. Pirmininkė visų pirma, norėčiau pasveikinti ponas Simon parengus šią nuomonę. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad taip jis visapusiškai um, dirbo, įtraukė, integravo mūsų pastabas į kompromisus. Labai tikrai vertinu mūsų bendarbiavimą. Manau, kad sugebėjome parengti pakankamai gerus kompromisus, ypač kontroversiškais klausimais ir mes esame pasirengę paremti tos kompromisus. Aš e, galiu pasakyti, kad mūsų frakcija balsuos už šį pranešimą. Mm, galbūt bus kažkokių atskirų pakeitimų ar atskirų um, kritinių minčių mm, išsakyti, bet uh, tikrai bendrai frakcija palaikome jūsų pranešimą. Ačiū. Taip. Uh, Ačiū, pana Rosatė. Dabar Simborn, ACR frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsiprašyti, kad ACR šešėlinis pranešėjas šešėlinė pranešė negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, šią pavaduoju ir noriu perduoti vis jos padėką už bendrą darbą, už kompromisus, bet aš turiu taip pat paaiškinti, kad Mūsų pozicija šio klausimu mm, nulemta ne pranešė tikrai gero ir didžiulio darbo, bet tiesiog dėl to nulemta to, kad ECR mes pasisakome prieš e, biudžeto didinimą, mes galvojame, kad biudžeto didinimas vienoje srityje turi būti um, tuo pačiu metu derinamas su mažinimu kitoje ES biudžeto vietoje. Mes tokios politikos laikome jau seniai ir todėl mes negalime paremti daugumose pakeitimų, nes nerime tokio mąstymo. Mes galvojame, kad reikia ieškoti alternatyvų papildomam finansavimui ir mes pateikėme savo pakeitimus. Ar vis tik tai pripažįsta tai, kad um, mm, E, šios institucijos atlieka milžinišką darbą ir aišku yra biudžeto suvaržymo visoje Europos Sąjungoje ir mes aišku tai jaučiame visi, mes negalime atididinti biudžeto, todėl mes galvojame, kad nacionalinės kompetitingos institucijos turi atlikti savo darbą ir tai aišku papildytų tą darbą, kurį atlieka ši institucija. Okay, on behalf of the ALDE group. Alde, Alde frakcijos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 Visų pirma, tai yra ES politikos suformulavimas, išraiška ir kaip jau pasakyta, netitinka mūsų ketinimai ir, ir tai, ką mes čia turime, tačiau tiesiog mes neturime išteklių pakankamai, kad galėtumėm pasiekti tų tikslų, kuriuos užbrėžėme. Uh, Ir ką mes norėtumėm pabrėžti, galbūt čia tai nebūtų geriausias pavyzdys, bet kai kalbame apie priežiūrą, tai nėra mūsų pagrindinis prioritetas, bet galbūt geriausias pavyzdys būtų tai, kad dar kartą apgailėstauju, kad turiu tai pasakyti šiame bendrame kontekste šiame biudžete nėra pakankamai išteklių tiek, kiek jų reikėtų, kad būtų galima realiai uh, sureaguoti į tokio masto krizę. Uh, matome tiek daug asimetrijų tarp valstybių narių, matome, kokie sunkumai yra to nulemti, mes neturime pakankamai išteklių, o prielaidų įvairių galimybių yra, yra daug investicijų programų, mes, mes iš esmės nepritarėme prioritetams, mes galvojame, kad ta priežiūra, kuri yra sutelta į rinkos požiūrį, liberalizavimą ir dereguliavimą bei griežto taupimo politikos tolesnį taikymą, neleis išspręsti um, valstybių skolos problemų, kurios ir buvo uh, visų, visos šitos krizės priežastis. Mes galvojame, kad Mm, daugiametės finansinės programos mums pritaikomi suvaržymai yra pernelyg didelė kliūtis, kad galėtumėm kažką padaryti. Aš tik norėjau išsakyti, kad mes labai pesimistiškai vertame situaciją, kadangi matome, kad tarp mūsų ketinimų ir tų lėšų, kurios numatytos tiems ketinimams gyveninti, yra milžiniškas atotrukis. Uh, greens. Dabar žodis e, žaliesiams, panas Gygos. Ačiū, Pablo. Ačiū, Pablo. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti pranešėjui Piteriui Zimonui Tikrai puikus bendradarbiavimo rezultatas ir puikiai parinktas pranešimas. Nelabai ką ir galima be pridurti, man atrodo. Na ir nežinau, ar čia dabar jau, kad reikėtų tokio bendro pabudžio pastabomis švaistytis apie tai, kaip reikėtų e, sudėlioti ES biudžetą. Ne tam šis laikas, ne tam ši erdvė. Ne, ne, ne šiandieną reikėtų kalbėti apie biudžeto didinimą ir panašiai. Taip, svarbus klausimai, tačiau jie nėra susiję su šios dienos diskusijomis, o kalbant apie šį pranešimą, jis yra puikus. Man atrodo, pasiunčiami reikalingi signalai. Ir kalbant apie ES priežiūros sistemą, man atrodo, yra e, suteikiamas reikalingos lėšos, taip pat kalbama apie tai, kad būtų galima turėti daugiau darbuotojų iš valstybių narių. Uh, tačiau vargu ar tai išspręstų problemas, visi žinome, kokios jos yra, reikėtų rimtai į tai pažiūrėtų ir ne tik švaistytis bendrojo pabudžio pastabomis apie e, biudžetinę discipliną. Ir kalbant apie tai, kas yra suplanuota, taip pat apie tai, kokios išlaidos numatytos, svarbu pasiūsti du signalus visų pirma tokius ribojančius signalus ir pasakyti, kad jeigu Europos priežiūros institucijos gauna mūsų lėšas, jos turi užtikrinti, kad realiame pasaulyje e, parlamentai galėtų gauti visą informaciją ir dokumentus, e, taip kad, kad tai gali padaryti lobistai ar valstybės narės. Taip pat labai svarbu pažiūrėti į demokratinės principus, kalbant apie EFRAK ir ISB sistemą. Čia dėja trūksta demokratinių principų, kurie mhm. netitinka ES finansavimo principų. Tačiau bet kuriuo atveju dėkoju pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą. FDD frakcija neturi šešėlinio pranešėjo. ir nežinau, ar naujoji frakcija UNF E, turi narį, kuris norėtų pasisakyti, panašu, kad ne. Tada dar suteiksiu laiko spontaniškiams pasisakymams. Ponas Marijas paprašė žodžio. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Dėl 19 pakeitimo, kur kalbama apie stabilumo mechanizmą, turiu pasakyti, kad uh, Kalbant apie mūsų biudžetą, reikia atsižvelgti tas didžiulės problemas, kurios e, kyla viduržėmė jūros regiono šalėms, Graikija, Italija ir taip toliau, dėl itin didelių migrantų srautų, taip pat dėl nelegalių migrantų srautų, kurie atvyksta į ES per tas šalis. Ir manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad tie asmenys, e, kurie bėga, pavyzdžiui, iš Sirijos ar kitų konflikto šalių, gelbėdami savo gyvybės, žinotų aiškiai ES poziciją, žinotų, kad ES siekia, jog taika būtų atstatyta artimųjų rytų šalise, taip pat Šiaurės Afrikos regionuose. Priešingų atveju tie migrantų srautai nesiliaus, jie ir toliau plauks į ES, tad reikia tokios taikos misijos, kuri turėtų būti vykdoma tose regionuose. Dar vienas svarbus dalykas. Reikia padėti tiems regionams e, tobulėti, plėtotis, kad kuo mažiau emigrantų atvyktų iš tų šalių. Ir taip pat noriu dar vieną dalyką pasakyti. Kalbant apie e, situaciją susijusią su nelegalia migracija į Graikiją, ji tikrai jau pasiekė e, piką Ir žinau, kad vienos salos meras netgi e, pasiūlė skelbti nepaprastąją padėtį. 85 tūkstančiai gyvena, pavyzdžiui, Lesbos saloje, o dabar ten yra apie 10 tūkstančių pabėgėlių ir nelegalių migrantų Lesbos šal, salos sostinėje ir tiesiog jau fiziškai nebeįmanoma susidoroti su tokiais migrantų ir pabėgėlių srautais. Bet to sa, vasarą buvau nuvykęs į Samoso e, salą Graikijoje, ten buvo itin daug pabėgėlių, kurie buvo atvykę iš Turkijos. Nuvykau taip pat ir į Turkiją, bandžiau išsiaiškinti, kas vyksta, tačiau neradau nei vieno pabėgėlio ar nelegalaus migranto Kušados mieste, kur jie buvo ir kaip jie apskritai e, patenka į tuos laivelius, kertančius Egėjo jūrą ir kaip jie nukeliauja į tą Samoso salą. Man atrodo, kad tai yra organizuotas nusikalstamumas, organizuotas um, neteisėtas žmonių gabenimas ir su tuo reikia kažkaip kovoti, tikrai jau desperatiškoje padėtyje atsiduria e, Graikijos salos ir miestai. Ir tai, kas yra dabar daroma, tikrai nėra pakankamos priemonės. Kalbant apie biudžetą, labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į tą naująjį spaudimą, kuris tenka Graikijai, Italijai, kitoms ES valstybėms narėms. Nes jeigu nebus e, ES solidarumo, koncentruotų pastangų, skiriamo biudžeto, tada tikrai susidursime su didžiuliais sunkumais. Juk, pavyzdžiui, Graikijoje dabar yra daug nedirbančių asmenų, migrantų, ten klesti skurdas ir mes tiesiog negalime leisti, kad tų migrantų dar daugiau atkeliautų. Tad, gerbiamas pirmininkė, kalbant apie tą 6319 pakeitimą, reikia kažkokios kitokios filosofijos, kitokio požiūrio, jeigu norime įspręsti šias problemas manau, kad reikia pamanyti iš kito kampo pažvelgti į šias įsisenėjusias problemas. Ačiū labai dabar žodis ponui Tomas Man. Ačiū labai, Pablo. Tikrai ne, neblogų minčių išsakė prieš mane pasisakęs kolega ir kalbant apie tas biudžetinės intervencijas atskirose valstybėse narėse, tai būtų galima apie tai diskutuoti, tačiau iš esmės Pirmiausia, reikia pagalvoti apie tai, ką sakė Piteris Simonas. Reikia konkrečių skaičių, konkrečių duomenų. Taip pat reikia spręsti ir ta, tas pabėgėlių problemas, ekonominės problemas. Tačiau kalbant apie biudžetą, negalima kvestionuoti mūsų e, tikslų ar siekių vien todėl, kad trūksta lėšų biudžete. Mes privalome siekti savo politinių tikslų. Ir ponas Junkeris Strasbūre kalbės apie tai, kaip bus sprendžiama pabėgėlių problema. Apie tai daugiau sužinosime kitą savaitę. Tačiau ši problema tikrai nusipelno skubaus sprendimo. Tai yra susijęs su teisiniais aspektais, su neteisėtų žmonių gabenimu ir visus tos klausimus reikia analizuoti kiek įmanoma greičiau. Dabar kalbant apie tos statistinius duomenis, apie skaičius, džiaugiuosi, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai parengė tokį subalansuotą pranešimą. Labai daug svarbių prioritetų, kurie tarpusavėje sąveikauja, tačiau reikia rasti protingą, logišką kelią, kaip viską tinkamai sudėlioti. Be abejo, kalbant apie nelegalius migrantus tikrai daug jų atvyksta per Graikiją, tačiau kalbant apie 78 straipsnį, e, reikia pažiūrėti, kaip komisija galėtų tinkamai nukreipti lėšas ten, kur jų labiausiai reikia. Ir panašu, kad susilauksime daugumos pritarimo, tada ačiū pranešėjui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Piteriui Simonui. Ačiū labai. Ačiū už tas diskusijas, kurios tik iš dalies buvo kontroversiškos. Ačiū ir už tuos pagirimus, kuriuos išsakėte. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą vasaros metu. Ne visada lengva tokiu metu organizuoti pasitarimus. Dabar norėčiau sugrįžti prie to punkto, kurį minėjo vienas kolega. 63.19 pakeitimas. Taip, galbūt jis tikrai galėtų būti šiek tiek griežtesnis, kalbant apie pabėgėlių klausimus. Ir man atrodo, jog labai svarbu užtikrinti, kad nepasiduotume tiems e, įtarinėjimams ir kad neliktų jokių klaustukų, kalbant apie migrantus. Ir čia aš kaip tik kalbu apie tą imperialistinį e, karinį bloką ir taip pat kalbu apie tai, kad yra padidėjęs ES militarizavimas ir taip toliau. Tai yra visiškai atskiras punktas susijęs su šio pakeitimo pagrindimu. Ir ponas Manas taip pat minėjo, kad reikėtų e, kalbėti apie su ekon veiklos artimis susijusius klausimus. Na ir manau, kad niekas nesobėjos kad atsižvelgiant į pateiktą pagrindimą, tai ir yra ekon komiteto kompetencijos rytis. Dabar dėl Svinborn komentaro. Taip, kalbant apie biudžeto apkarpimus, sudėtinga, matyti, sudėtinga būtų numatyti kažkokius tai lėšų didinimus, tačiau reikia geresnės priežiūros ir apie tai kalbame jau keliarius pastaruosius metus ir kad būtų išvengta finansinių krizių ateityje, labai svarbu bent jau padidinti apsaugą ar priežiūrą, kuri padėtų užkirsti kelią tokioms krizėms ateityje. Jeigu būtų padidintas tas apsaugos lygis, tai tikrai duotų naudos, tačiau trūksta išteklių, trūksta darbuotojų ir jeigu nėra to reikalingo stabilumo, greičiausiai mes kaip Europos parlamentas neįvykdysime savo užduoti, užduoties. Tačiau reikia siekti to stabilumo ir bandyti užlopyti tas spragas, kurios egzistuoja. Na ir kalbant apie priežiūros institucijas, dažniausiai jos negali atlikti savo pamatinių užduočių dėl to, kad trūksta išteklių ar darbuotojų. Ir manau, kad mes visi tada esame tos nesėkmės autoriai. Tai tikrai reikia siekti didesnės apsaugos ir priežiūros. Ačiū. Dėkoju ponui Simonui. Dabar bus balsuojama dėl šio pranešimo. Suteikiu Jums vieną minutę. Užteks ir 30 sekundžių. Norėčiau pasakyti vieną dalyką minėjau, e, paramos fondas skirtas stabilumui ir taikai ir turėjau menyje, kad mums reikia tokių paramos fondų. Aš tikrai nesakiau, kad aš balsuoju už tą pakeitimą, kad balsuoju už jį teigiamai. Tad reikia laikytis šios linijos, o pakeitime yra kalbama apie tai, kad reikėtų to atsikratyti. Man atrodo, kad priešingai reikėtų tai išlaikyti ir reikėtų sustiprinti lėš, e, padidinti lėšų skaičių, kurias ES skiria e, taikos išlaikymui, pavyzdžiui, artimųjų rytų regione, nes tai padėtų užkirsti kelią naujų, naujiems migrantų srautams į Graikiją ar Italiją, nes jau nuo metų pradžios 30 tūkstančių naujų migrantų atvyko, vieni Graikija, Italijoje jų atvyko dar daugiau. Tai šiek tiek mano nuomonė skiriasi nuo pranešėjo. Pranešėjas. Paskutinė pastaba šiuo klausimu. Nėra pakeitimų, kurie siūlytų tai, ką jūs ką tik pristatėte, tad vargu ar galėsime dėl to balsuoti. Pirmininkas, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Balsavimas. Ir kaip jau minėjau, ponas Valterį pirpininkaus e, posėdžiui nuo, nuo šios akimirkos, tad ačiū ir mes tuoj apsikeisime vietomis. Dear colleagues, good morning. Labas rytas, gerbiami kolegos. Tikiuosi, gerai praleidote atostogas, o dabar grįžtame prie darbo. Ir dabar pirmasis šio sezono balsavimas. Balsuosime dėl nuomonės projekto, dėl ES bendrojo biudžeto pranešėjas Peter Zimon ir galime pradėti nuo patikrinimo. Tad paprašysiu visų kolegų kišti korteles į aparatus. Ir dabar bandamasis balsavimas, žiūrime, ar viskas veikia. This one, oh. the voting list on budgetary amendments. Yeah, and then, and the, then the opinion. Yeah. Still three colleagues to vote. Dar laukime trijų kolegų, kurie nebalsavo. Kągi, balsavimas baigtas. Jeigu neturite balsavimo kortelės, duokite mums ženklą, kad žinotume. Ne, panašu, kad ne, visi turi savo korteles. Tad pradėkime nuo biudžetinių pakeitimų ne nuo rezoliucijos. Pradėsime nuo ekon pakeitimų 6315. Kas balsuojate už? Kas prieš? Atmesta. 6314. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas balsuojate už? Kas prieš? Panašu, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau vis dėlto balsuokime elektroniškai ir patikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Vienas socialdemokra... Vienu socialdemokratų balsavo per daug. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Antroji šio pakeitimo dalis, kas balsuojate už, kas prieš. Atmesta. Ekon 6316. Taip, būtent šis pakeitimas. Kas balsuojate už, kas prieš. Atmesta 6324. Kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar pakeitimas 6323. Kas balsuojate už, kas prieš, susilaikė pritarta. 6313, kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Pritarta. 6302, kas už kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų pritarta. 6317, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 6311, kas už, kas prieš. Balsuokime elektroniškai dėl 6311. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas nes lygiai balsų surinko. Dabar 6305, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta 6301, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta 6309, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, priimta 6303, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 6307, kas už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų susilaikysiu. Panašu, kad atmestas šis pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 6310 bals, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikysiu į pritartą, 6312, kas už, kas prieš, Balsuokime elektroniškai dėl 6312 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 6325, kas balsuojate už, kas prieš. Atmestas šis pakeitimas, tačiau galbūt dar pasitikslinkime elektroninio balsavimo būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. 6306, kas balsuojate už, prieš, ar yra susilaikiusiųjų priimta. 6318, kas balsuojate už, prieš, susilaikė, atmesta. 6319 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6322 už, prieš, susilaikė, pritarta. 6300, kas už, prieš, susilaikė, atmesta pritarta 6320. Ne. 6320 už prieš susilaikę pritarta, 6308 už prieš susilaikę pritarta. Ačiū. Dabar siūlyčiau pereiti prie nuomonės. Aštuntasis A kompromisas už, prieš susilaikė, pritarta. Penktasis pakeitimas už, Against. prieš, pasitikslinkime elektroniniu balsavimo būdu, balsavimas pradedamas. Vote is closed. Balsavimas baigtas, atmestas. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, pritarta, septintas už, prieš Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Septintasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštasis, šešioliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuonioliktas, už, prieš, 20 mm, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Taigi pereiname prie 21, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 21, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, atmesta, 22, kas už, kas prieš, ta pati dauguma atmesta. 23. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 31 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, 31 basavimas pradedamas. Basavimas baigtas, atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, pritarta. 35 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime, 35 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 42, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. E, pradinė teksto dešimtas Taigi mes balsuojam dėl pradinio teksto. Taigi e, dėl pradinio teksto 10 paragrafas kas už, prieš susilaikė pritarta, 52 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta, 53 kas už, prieš susilaikė pritarta, 54 kas už, prieš manau, atmesta, bet pasitikrinkime dėl 54 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta vienu balsu. 55 pakeitimas, kas už, prieš. Na, pasitikrinkime dėl 55 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. O dabar dėl viso teksto su pakeitimais, kas elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Kas 40 už, 12 prieš, tekstų pritartas, sveikiname pranešėjai. Kitas posėdis vyks pirmadienį, rugsėjo 14 dieną. E, dalyvaus ponas Dragi. Ne, pasirodo e, antradienį rytą e, ir po pietų. Jūs netrukus gausite darbo atvirkį. Liza prašė žodžio. Tik tai noriu patikstinti, prašau sekretariato, jeigu galima, nurodyti inicialus prieš mano pavardę, taigi reikėtų į, identifikuoti, kas e, pateikė pasiūlymą, tai šiek tiek yra e, sudėtinga dėl, dėl, dėl, dėl tų pavardžių. Taigi mane stebino, kad jūs balsuojate prieš savo pasiūlymą, bet mes pataisysime. Taigi tinkamai nurodysime parlamento narį. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, posėdis baigimas. No, no, no,